Dear colleagues, please take seat. Kolegos, prašyčiau susėsti. Prašyčiau pradėti posėdį. Draugus iš spaudos. Prašyčiau pasitraukti. Ir aš dabar sveikinu Europos Centrinio banko prezidentą poną Dragį e, atvykus į trečiąjį monetarinį dialogą 2015 metais. Mums atsiveria puikiai galimybė tiesiai iš jo lūpų išgirsti, ką Europos centrinis bankas galvoja apie pasaulio ekonomikos perspektyvas. Dėl e, naujų e, rinkos ekonomikų e, sulėtėjimo, ypač Kinijos, e, pablogėjo tos perspektyvos ir e, ponas e, prezidentas pakalbės apie tarpusavio sąveiką tarp pasaulio ekonomikos perspektyvos ir Europos padėties. Europos ekonomika, kaip numatoma, ir toliau uh, kils greitesnių tempų, bet turbūt lėtesnių negu buvo numatyta. Tai yra labai svarbu uh, eurozonos ekonominiai politikai, e, vykstančiam semestro įgyvendinimui, struktūrinėms reformoms. Taip pat kalbame apie EMU, Europos pinigų sąjungos valdysenos e, pagerinimo tempus. Taigi iškyla gana daug svarbių klausimų. Pirmadienį vyko įdomus parengiamasis e, monetarnio dialogo posėdis Jame be kita ko buvo aptarta sąsaja tarp monetarnės politikos ir makroprudencinės politikos. Tikimės, kad ir apie tai pirmininkas Dragi pakalbės. O po to, žinoma, kaip įprasta, pradėsime klausimų atsakymų dalį. Pirmininkė Dragi, žodis jums. Thank you, miss. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami ekonomikos ir pinigų reikalų komiteto nariai, ponios ir E, ponai, per vasaros atostogas ES susidūrė su išskirtiniais iššūkiais. Visų pirma, e, vyko labai ilga ir sudėtinga diskusija apie naują e, pakoreguotą pagalbos Graikijai programą. O dabar srityje, kuri visai neeina į ACB kompetenciją, iškyla iššūkis priimti visą eilę pabėgėlių, kurie turėjo pasitraukti iš savo namų. Abu šie įvykiai, kad ir labai sudėtingo pobūdžio, parodė dar kartą, kad Europa gali būti stipri tik tada, jeigu ji bus vieninga, vadovausi solidarumu ir bendradarbiavimu. To mes turėjome pasimokyti ir ateities iššūkių labui. Šiandien savo pasisakymę išskirsiu dvi pagrindinės temas. Visų pirma, paskutinių pokyčių ekonomikoje ir jų įtakos mūsų humanitarnės politikos būsenai įvertinimas. Antras dalykas - mano ir mano kolegų pateikti pasiūlymai penkių pirmininkų ataskaitoje. Pereinu prie pirmosios temos. Norėčiau trumpai apžvelgti ekonomikos pokyčius – po paskutinio mūsų sutikimo birželio mėnesį. Per vasarą pramonės produkcija ir kiti ekonomikos veiklos rodikliai pademonstravo atsparumo požymius. Tuo pat metu makroekonominė aplinka tapo sudėtingesnė. Rugsėjo mėnesio makroekonominės prognozės rodė, kad ekonomikos atsigavimas sulėtės ir lėčiau auks infliacijos mastai, negu kad buvo planuota šiais metais. Infliacijos lygis ir toliau išliks e, apie nulį artimiausių metų, o metų pabaigoje jis turėtų vėl pakilti. Prireiks šiek tiek daugiau laiko, negu buvo anksčiau manoma, kad e, palūkanų norma uh, sugrįžtų prie buvusio lygio ir stabilizuotųsi prie maždaug 2 procentų. Naujai atsirandančių e, rinkoje ekonomikų e, augimo tempų sulėtėjimas, stipresnis euras ir naftos kainų nukritimas bei visų pagrindinių prekių kainų nukritimas yra šių pokyčių pagrindinės priežastis. Todėl e, išriškėjo nepastebėtos anksčiau e, augimo ir infliacijos perspektyvų grėsmės. Daugelio šių pokyčių atveju kol kas yra per anksti pakankamai patikimai teikti, kokia bus mm, smukimo trajektorija. Ar jie atitiks tai, kas buvo iš pradžių numatyta ir kokia bus mūsų programa sausio mėnesį. Reikia daugiau laiko, kad mes įvertintume, ar augimo tempo sumažėjimai naujose rinkose yra laikini, o ilgalaikiai. Ir taip pat reikia daugiau laiko, kad įvertintume varomasias jėgas susijusias su, su e, tarptautinėmis pagrindinių prekių kainų e, kritimu. Taip pat e, turime išsiaiškinti, kokios priežastys nulėmė e, didelius finansinius neramumus pastaruoju metu. E, Todėl mes ir toliau atidžiai stebėsime, e, kas e, vyksta. Mūsų monetarinė politika ir jos priemonės, įskaitant TLTRO, ir toliau e, daro palankikų poveikį kreditų kaštams ir prieinamumui įmonėms ir mm, būstams ir gyventojams skolinimosi kaštų nuolatinis mažėjimas sustiprina vartotojų poreikį, skatina ilgalaikių prekių vartojimą ir skatina investicijas, ypač mažose ir vidutinėse įmonėse. Dėl to euro ekonomika tampa atsparesnė išorės smūgiams. Jeigu kai kurios iš smukimo grėsmių per artimiausią laikotarpį, vidutinės trukmės laikotarpių, e, susilpnis infliacinės e, planus labiau negu numatyta, tai mes be abejo nesimsimės ryštingų veiksmų. E, turto pirkimo programa yra pakankamai lanksti, mes galime ją pakoreguoti pagal jos dydį, sąrangą ir trukmę, jeigu tik to reikia jeigu tik e, to reikalauja monetarnės politikos e, paskatos. Bet kokiu atveju daugelis iš jūsų stebite, kaip žemos palūkanų normos įtakoja finansų stabilumo aplinką. Ekonomikos komiteto koordinatoriai šią temą iškėlė kaip vieną iš aktualių šiandien. Prisimindamas tai, ką aš jums sakiau per klausimą kovo mėnesį, norėčiau pabrėžti, kad mes atidžiai stebime monetarinę riziką susijusią su finansų stabilumu, bet kol kas matome, kad ta rizika nesimaterializuoja. Jeigu taip ir toliau bus, makroprudencinė politika, o ne monetarinė politika turės būti pasitelkta kaip priemonė toms rizikoms atremti. Čia mes galėtume prisiminti pastarojo meto patirtį kuriant šias priemonės. Per pastarosius dviejus metus Europos nacionalinė administracija aktyviai įgyvendino makroprudencinę politiką. Ta, ją įėjo ir į paskolų e, vertės apribojimas. Taip pat buvo galvojama, kaip sustiprinti nekilnojamo turto paskolų rinką ir e, kovoti su nepagristų nekilnojimo turtų kainų augimu. Lygiai taip pat bankininkysės sistema e, sukūrė sisteminės rizikos buferius, kurie egzistuoja šalia e, globalinių sisteminių bankų ir kitų svarbių institucijų buferių. Tačiau tos makroprudencinės priemonės daugiausia apima skolinimasi per bankų sektorių. Yra ženklų, rodančių, kad eurozonos ekonomikos finansavimas dažniausiai dabar krypsta į nebankininkistės sektorių. Ir todėl makroprudencinės bazės e, apimtis turi būti išplėsta, apimant šešėlinį bankininkistės sektorių ir ap, įvertinant riziką susijęs su visų finansiniu sektoriumi. Aš norėčiau pasakyti keletą žodžių apie Graikiją. Per uh, E, klausime birželio mėnesį, aš e, kreipiausi, kad būtų parengtas išsamus ir sąžininkas sustarimas su Graikija. Pasarosiomis savaitėmis matau, kad e, sustarimas buvo sudėtingas ir reikalavo esminių pastangų iš visų pusių, bet džiaugiuosi, kad galiausiai tas sustarimas buvo pasiektas. Naujoji programa, jeigu ji bus visapusiškai gyvendinta, leis Graikijai vėl atgauti ekonomikos augimą ir visapusiškai pasinaudoti mūsų bendrosios valiutos nešamą naudą. Europos centrinis bankas, e, gyvendinamas nuostatas numatytas teisinėje bazėje, e, prisidėjo prie dėrybų programos. Be to, ECB atidžiai stebėjo, e, kaip Graikijos bankas sukūrė nuostatas dėl likvidumo pagalbos kriziniais atvejais pagal mūsų taisyklės. Graikijos vyriausybė atsižvelgė į sėkmingo dėrybų, sėkmingos dėrybų baigties poreikį. Dabar keletą žodžių pasakysiu apie Europos pinigų sąjungos išbaigimą ir toliau papasakosiu apie penkių prezidentų ataskaitą. Per vasaros dėrybęs paaiškėjo, kad mūsų institucinė bazė vis dar nėra pakankama e, iššūkiams susijusias su vienos valiutos turėjimu. Penkių prezidentų ataskaitoje, kurią paskelbėme iškart po paskutinio susikimo su jumis, Penki autoriai išvardino vieną bendrą įsitikinimą. Tam, kad pinigų sąjunga būtų stabili ir klestinti, reikia e, sukurti labiau išbaigtą sąjungą. Mes e, ne tik akcentavome mūsų bendrą įsitikinimą, mes taip pat pateikėme konkretų veiksmų planą, kuris parodė, kaip šio tikslo būtų galima pasiekti. Šis veiksmų planas dabar turėtų e, E, būti diskusijų pagrindas. Savo ruoštų galiu pasakyti, kad mums svarbiausia yra du elementai. Visų pirma, nepaisant visų susijusių pusių geriausių pastangų, krizė pademonstravo, kad pinigų sąjungai reikia politinio centro. Tokio centro, kuris e, gali e, priimti atitinkamus fiskalinius, ekonominius ir visa, finansinius sprendimus visai eurozonai ir tai turi būti daroma sparčiai ir skaidriai, laikantis visų demokratinio legitimumo e, reikalavimų ir e, įgyvendinant aiškias e, teisės aktų kuriejų apibrieštas atsakomybės ribas. Šioje dvasioje aš vis reikalaudavau, kad būtų pereinama nuo taisyklėmis pavyzdžio koordinavimo prie suverenumo dalyjimosi su kitomis bendromis institucijomis. Ataskaitoje yra siūloma e, įsteigti eurozonos išdą. Tai būtų vienas pavyzdžių. Tokias idėjas dabar reikėtų aiškiau e, suformuluoti. Taip pat mes turėtume e, drąsiau dirbti įgyvendinami savo politikas. Ataskaitoje sakoma, kad Europos pinigų sąjunga turės sustiprinti ir priemonės, kuriomis ji valdo ir užkerta kelią fiskalinių, finansinių ir kitų makronominių grėsmų susiformavimui. E, Pastaruosius keletą metų, pirmiausia, e, įgyvendant reformas, kurios sustiprino ekonomijos valdysenos bazę ir sukūrė Europos stabilumo mechanizmą SSM ir SRM, mes e, ėmėmės daug svarbių žingsnių, kuriais pagerėjo krizių prevencija ir krizių valdymo e, priemonių grupė, priemonių rinkinys. Bet kol kas dar visko neįgyvendinome. Visai neseniai mes e, suvokėme, kad turime greitai pereiti prie bankininkystės sąjungos išbaigimo, sukurti bendrą e, e, bankų gelbėjimo sistemos, e, bank, bankų gelbėjimo fondą, sukurti Europos indėlių draudimo sistemą. Tai yra būtina, kad užtikrintume bankininkistės sąjungos patikimumą ir įgyvenintume pirminį pažadą, būtent turime panaikinti e, bankų ir valstybių, vyriausybių e, glaudų ryšį. Mes turime e, finansų sistemą padaryti atsparesnę, o vartotojų interesus turime geriau apginti. Tuo pat metu, neapsiribodami tik tai bankininkistės sąjungoje arba bankų sektoriume, turime siekti pažangos kapitalo rinkos sąjungoje, kad pagerėtų uh, E, privataus rizikos pasidalymo per sienas mastas. Be to mes turime vengti disbalanso, kad ir kokio pobūdžio jie būtų, kad jis nesusidarytų krizės aplinkoje turime siekti. Todėl reikia naujo konvergencijos proceso, kuris būtų pagristas mūsų ekonomikos galimėje, gebėjimu atlaikyti smūgius ir greitai po jų atsigauti. Tam reikia sveikesnės, konsoli, e, rimtesnės finansų sistemos, kaip aš ką tik pasakiau, bet taip pat reikia e, valdysenos e, reformų, kurios būtų tokios pat reikšmingos kaip ir struktūrinės reformos. Be to reikia griežtesnės nacionalinės fiskalinės politikos kontrolės, kad užtikrintume, kad valstybės gal, gal, šalis prisitaikytų prie uh, tų smūgių nenumatytų, kad ir kokio dydžio jos būtų. Mes turime sukurti tam tikrą uh, E, fiskalinio stabilizavimo e, pagrindą visos Europos lygių. E, tai užbaigėme, tai padarė, mes užbaigsime Europos valiutų sąjungą ir sukursime eurozoną, kuri galės klėstėti. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė Dragė. Iš tikrųjų, aš pirmiausia pritariu Jums, kai Jūs kalbėjote apie makaro prudencinė strategija ir kad būtų užtikrinta, kad būtų sukurtas atitinkamas demokratiškas ir skaidrus pinigų sąjungos centras. Dabar galėsime užduoti klausimus ir atsakyti į juos. Aš norėčiau informuoti parlamento narius, kad po koordinatorių sprendimo mes ir šiame posėdėje taikysime griežtas taisyklės. Tai vadinasi dvi minutės klausimui Ir jeigu a, suteiksime penkias minutės atsakyti. Burkhardas Balcas, pirmiausia Jums. Ačiū, panė pirmininkė. Ačiū, e, panė pirmininkė, panė Dragi. Jūs kalbėjote ir paminėjote daug įdomių temų e, ir dabar galime iš karto pradėti diskusijas. Aš norėčiau ištraukti vieną temą, kuri man įdomi ir kuri įdomi mano EPP frakcijai. Praėjusiais metais buvo imtasi daug priemonių ir Europos centrinis bankas taip pat bendradarbiavo taikant tas priemonės būtent taikydamas tokią politiką, kad būtų sumažintos spekulacijos rinkoje, ypač kalbant apie tas valstybės, kuriuose yra daug skolų, didelė valstybės skola ir kur užimtumo lygis yra mažas. Bet a, ir tos valstybės paprastai nėra didžiosios eurozonos valstybės, o, o kalbant apie didžiasias valstybės narės, tai tokia situacija net neįmanoma. Europos stabilumo mechanizmas, mano nuomonė, negalės padėti, jeigu didžios valstybės nesilaikys biudžeto disciplinos. Jūs, jūsų institucijoje turite tam tikrą struktūrą, tam tikras taisyklės, kur privalote laikytis, o ką tai reiškia? O tai reiškia, kad, kad valstybės narės pačios turi imtis priemonių, taisyti savo pašlyjusią biudžetinę situaciją. Ir todėl aš norėčiau na, jau diskusijų pradžioje paklausti, kaip jūs, kaip Europos Centrinio banko pirmininkas, elgsitės su tais, kurie nesilaiko stabilumo pakto, tai būtent tai reikalauja nesilaikyti šio, šio pakto taisyklių arba sušvelninti šio pakto taisyklės. Dvi minutės kalbėjau. Taip, mes iš tiesų patikėme atitinkamas gairias dėl tolimesnės integracijos ir, ir tai mes keliais atvejais, atvejais pasakėme, kad iš tikrųjų mes norime sukurti tobulesnę sąjungą, remdamiesi patirtimi, kurią mes perėmėme iš kitų valstybių, iš jungtinių valstybių iš jungtinių valstybių. Taigi, e, e, ko mums reikia, sakant, įgyventi tinkamai priemonės, mums reikia pasitikėjimo. Bet jeigu mes norime pasitikėjimo, tada mes turime laikytis taisyklių, kurios, kurias nustatėme mes patys. Mes negalime tikėtis tolesnės integracijos, tai būtent e, pasidalinti savo suverenumu arba prisimti įsipareigojimus institucijų atžvilgių. Jeigu mes patys būsime nepatikimi. Tai yra tik vienas iš aspektų, užtikrinant ekonomikos atsigavimą. Tai būtent reikia atkurti pasitikėjimą. Iš tikrųjų, tai yra bendresnio pavadžio klausimas dėl, dėl gebėjimo atsistoti pačiam, pačiai valstybė ant savo kojų prieš tariantis dėl bendro būdo, kaip mes galime pasidalyti riziką nes e, eurozonai gali pakengti ir vienos valstybės problemos. Burkhardai, galite reaguoti, jeigu turite laiko. Toliau Liza Ferreira. Liza Ferreira, ačiū. Ačiū, kad atvykote pas mus dar kartą ir ačiū už jūsų žodžius. Jūs e, pasakėte svarbius žodžius. Bet dabar aš norėčiau iškelti mūsų abejonės. Mano pirmas klausimas yra susijęs su pirmąją sritimi, kurią jūs paminėjote. Jūs, e, iš esmės, jūs darote viską, kad išsaugotumėte eurą. Ir jums pavyko iki šiol. Bet dabar mes susidurime su išorės aplinka, kuri tampa vis priešiškesnė. Tai būtent yra Pietų Amerikoje problemos, kitose valstybėse yra problemos. Ir e, Junktinėse Amerikos valstybėse taip pat e, nedinama palūkanama norma. Taigi mes e, tarsi dabar atsidurėme tam tikroje krizoje ir neįdame prie reformuotos fiskalinės politikos. Kaip jūs dar kartą sakėte, mes E, turime šiek tiek palūkėti. Tai būtent užtrunka tos priemonės, kuriant mūsų bendrą išdą. Tai kokia jūsų vizija šiuo atveju? Kitas dalykas tai yra, e, kad mes turime sukurti banko sąjungą. Mes negalime pr pradėti proceso ir pusiaukelėje pasakyti ne. Mes toliau nebeisime. Tai, tai yra pavojingas žaidimas, tai yra žaidimas, kuris e, gali išgelbėti Europą yra tam tikri blok, blokuojantis elementai. Mes kaip parlamentas galime padėti juos pašalinti. Tai būtent e, čia, čia kalbu apie e, minimalių depozitų garantijas mūsų piliečiams. Tai yra šis elementas e, padės atkurti pasitikėjimą. To aš nesuprantu, kodėlgi mes nepabaigėme to, ką pradėjome. Ir jau keliami klausimai dėl šio projekto. Thank you. As I, as I said before, Ačiū, kaip anksčiau minėjau, padėties, padėtis pablogėjo, tų nematomų grėsmių yra nemažai. Tačiau dabar būtų per anksti įvertinti tą padidėjusią grėsmę, ar jinai yra nuolatinio pobūdžio, ar tik tai laikino. Manau, kad e, didžiausi iššūkiai, su kuriais dabar susiduria kilančios ekonomikos e, rinkos, kilančios ekonomikos šalių rinkos, e, yra tokio pobūdžio. Nepaisant tokios aplinkos eurozona ir toliau atsigauna, nepaisant to, kad tas atsigavimo pagreidis yra truputėlį mažesnis, tačiau net taip smarkiai mažesnis, kaip buvo galima prognozuoti. Tikimės, kad iki metų pabaigos ir dabar turime duomenys tą patvirtina, kad ūkio augimas e, antrame ketvirtyje ir toliau bus e, nors ir nedidelio, nedidelės apimties, kaip minėjau įžangoje, jeigu reikės, mes e, sureaguosime padėti rinkoje. Ekonomikos atsigavimui naudingos yra dabar žemos naftos kainos ir taip pat vykdoma kita žaliavų prekybos politika. Tačiau tam, kad ūkio atsigavimas nuo cikliško taptų struktūriniu atskirose šalise, valstybės privalo vykdyti struktūrinės reformas. Pinigų politika E, padėjo e, atgaivinti ekonomiką eurozonoje, tačiau vien pinigų politiką mes nesugebėsime visų darbų nuveikti vien pinigų politikos priemonėmis ciklinių reformų, e, tai yra ciklinio atsigavimo mes nepaversime struktūrinių, tam reikalingos struktūrinės reformos. Viena, vienas iš esminių elementų čia yra vartotojų pasitikėjimo atgavimas. Ir tas pasitikėjimas <clears throat> gali būti įvairaus pobūdžio. Pavyzdžiui, galima kalbėti apie pasitikėjimą finansų rinkomis, kuris sugrįžo po 2012 metais, taigi pasitikėjimas finansų rinkomis po 2012 vėl sustiprėjo. Tačiau reikia kalbėti ir apie kitokio pobūdžio pasitikėjimą, pavyzdžiui, pasitikėjimą, kad bus laikomasi nustatytų taisyklių ir taip pat pasitikėjimas tuo, kad tolesnės, tolesnės integracijos darbo atvarkė ir jos apmatai yra rimtai vertinami. Pasitikėjimas yra grindžiamas taip pat ir tuo, kad bus įvykdyti prisimti įsipareigojimą, pavyzdžiui, su, sukurti bankų sąjungą. Tas įsipareigojimas buvo prisimtas ir dabar reikia jį įgyvendinti, nelaukiant e, didelių pasikeitimų e, sutarties ir nereikalaujant jų. <clears throat> Taigi, tas e, pasikėjimas yra reikalingas, kad užtikrintumas sugrįžtų. E, lygiai taip pat e, reikia kalbėti ir apie tą pasitikėjimą, kad visi laikysimės bendrų taisyklių. Kitas kalbėtojas iš Graikijos. Daugelis parlamento narių mano, kad Europos centrinis bankas taiko priemonės, kurios nedėra su ES sutarčių nuostatomis. Aš čia turiu omenyje pono Trišė laiškus Italijos, Ispanijos vyriausybėms, kuriuose parašyta, kad būtina visomis priemonėmis išlaikyti finansinį stabilumą. Graikijos atveju veikia trejetas, o e, trejato veikla yra susijusi aiškiai su interesų konfliktu, kadangi šiame kontekste ECB netenka savo nepriklausomumus. Puikiai žinome, kad tas trejatas vykdo tik tai eurogrupės užduotis. Taip pat mes negalime pamiršti OMT atvejo, kuomet e, buvo e, primesta viena iš ECB siūlytų priemonių, kur nieko bendrojo turi su finansinė pagalba. Ir buvo gyvendinta Graikijoje. Graikijos generalinis prokuroras aiškiai pareiškė, kad ECB turi pastraukti iš trejato veiklos ir taip pat e, vėliau buvo teisininkų pasakyta, kad jeigu jau Europos centrinis bankas su superka valstybinės obligacijas, tai turi teikti ir atitinkamus garantinius įsipareigojimus. Kovo mėnesį 2015 parlamentas patvirtino mano pakeitimus savo pranešime, aš ten reikalavau Europos centriniam bankui pasitraukti iš trejato veiklos, tai konkrečiai noriu ponė Dragiai suklausti, kada Europos centrinis bankas ketina pasitraukti iš, iš trejato struktūros, nes čia mes išvelgiame labai aišku interesų konfliktą kuris ir toliau sąlygos e, graikų tautos nuskurdimą. E, Teisingumo teismas nieko nepasakė e, apie tai, ką jūs minėjote, kada pasitrauks atsibė iš trejeto, žinom, amžinai neliks. Tačiau dabar yra vis dar krizės sąlygos ir ECB negali pats nuspręsti, kada išstos iš to trejato. Čia yra jūsų darbas tą padaryti ir nuspręsti. Aš norėčiau, jeigu leisite, ponė Dragė, atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad jūs turėtumėte dar kartą perskaityti atitinkamą teisingumo teismo sprendimą 102 pastraipą, noriu pacituoti iš to išplaukia, kaip e, generalinis prokuroras 127 punkte atkreipė dėmesį, kad tais atvejais, e, kuomet antrinėse rinkose ECB superka valstybių obligacijas, tokiais atvejais e, turi ECB pateikti atitinkamus užstatus, kuriuos mini generalinis prokuroras E, ir jo nuomonė ECB e negali būti trejato sudėdamoji dalis ir negali dalyvauti gyventi tokius projektus kaip PMT. Kalbėtas buvo matrauktas. Jūsų pozicija buvo iškai aiškiai, taigi prašau sureaguoti, ponė Dragi. Aš dar kartą noriu pakartoti, kad galutinis e, teisingumo teismo sprendimas nieko bendro neturi e, su OMT projektu Silvi Gulardabu. Sveiki, ponė prezidentė, ačiū, kad atvykote pas mus, ačiū už atliktą darbą rengiant penkių pirmininkų pranešimą. Aš manau, kad tai buvo e, pasitikėjimą ateitimi sustiprinanti žinia ir signalas. Jūs kalbėjote apie 138 starties straipsnį, apie kurį taip pat užsiminė ir komisijos pirmininkas e, Junkeris dėl ES vaidmens e, tarptautinės organizacijos atingos pranešimas ir ES parlamente rengiamas, tai norėčiau jūsų apie tai šiek tiek paklausti pasitelkus jūsų logiką, kurią naudotis penkių pirmininkų pranešime, ką būtų galima padaryti nedelsint ir e, kokius tikslus būtų galima nukelti į ateitį. Pirmiausia, jeigu trumpuoju laikotarpiu norėtume sustiprinti atskaitomybę ir, ir skaidrumą, ar Europos centrinis e, bankas galėtų pasitelkti panašias priemonės kaip uh, FSB arba Bazelio komitetas mm, ir taip pat gal kitas priemonės būtų galima pasitelktis tiek siekiant sustiprinti mūsų tarpusio bendradarbiavimą. Kalbant apie eurozonos institucijų demokratiškumo stiprinimą, manau, kad reikėtų čia sustiprinti parlamentinę kontrolę, tačiau, pavyzdžiui, eurozonos, eurogrupės pirmininkas vadovas atsisako atsiskaityti Europos parlamentui, taigi kaip jūs įsivaizduojate tą atskaitomybės užtikrinimą eurozonoje? Ačiū. Ačiū. Pirmiausiai noriu pasakyti, kad eurozonos atstovamo į išorę klausimas, skyrus pinigų politiką, yra valstybių narių prerogatyvoje ir valstybės narės bei Europos parlamentas turi priimti atitinkamus sprendimus ir Europos centrinis bankas čia negali turėti jokio bešališko požiūrių. Suprantama, kad pinigų politika, išorės politikos atstovavime yra labai aiški ECB prerogatyva, kalbant apie ECB e dalyvavimą FSB ir CBS dalyvauja abiejų institucijų veikloje, priežiūros e, stebėtojų tarybose. E, čia vėlgi reikia pabrėžti, kad šių organizacijų narėmis yra ir ES valstybės narės. Šiuo metu per pastarosius keliarius metus yra dedamos pastangos eurozonoje patvirtinti bendrus, bendrą požiūrį į daugelį svarstamų klausimų. Kartais tai yra įmanoma, kartais tačiau ne. Tačiau galiausiai tai neužkirto kelio susitarti įvairiais klausimais, kurie e, buvo priimtini galų galę arba didžioji dalis siūlytų sprendimų buvo priimtini daugumai valstybių narių. Jeigu parašytumėte manęs techninio įvertinimo dėl to, kaip būtų galima pagerinti patį, žinoma, nebūtų galima pagerinti, tačiau kokiomis priemonėmis, tai manau, kad tas priemonės turėtų nuspręsti ir nulemti Europos parlamentas ir valstybės narys. Ar e, galėčiau pastebėti, kad, kad jūs labai kukliai čia atsakote. E, taigi jūs dalyvaujate rengiant penkių pirmininkų pranešimą. Ir aš manau, kad jūs galėtumėte e, pasakyti vis tik tai, kokiamis priemonės būtų galima užtikrinti didesnį skaidrumą FSB arba Bazilio komitete. Ačiū. I think that if... Aš manau, kad ECB e yra pasirengęs informuoti Europos parlamentą ir ekonomikos komitetą apie savo poziciją tose organizacijose ir visur kitur. Ačiū. Dėkojame Jums už tokį atsakymą. Fabio Demazį. Pone Dragi, jeigu aš teisingai supratau, ECB užsakė išorinės teisinės studijas kurios leistų pagrysti, kodėl daugiau nebereikia priimti Graikijos vyriausybės obligacijų kaip užstato šių metų pabaigoje. Ar jūs galėsite su Europos parlamentu tas studijas ir su mūsų komitetu e, aptarti? Taip pat sakėte, kad naujos finansų krizės grėsmė yra gana e, reali. Ir aš norėčiau sužinoti, kokį vaidmenį jūs. E, skirtumėt bankų struktūriniai reformai, e, makroprudenciniai politikai Europoje, pavyzdžiui, tam tikrų investicinių bankų veiklos atskirimo nuo tradicinių mažmeninių bankų. Trečias dalykas. Norėčiau paklausti apie tam tikrus žiniasklaidos pranešimus, kurie rodo, kad trečdalis ECB darbuotojų susiduria su dideliais e, pervargimo e, krūviais. Ir dar dides, nemaža dalis yra depresijos kankinami. Ką jūs galvojate padaryti? Ar jūs e, matuojate žmonių darbo laiką ir viršvalandžius? Ir dėl kokios priežasties ECB įvedė dviejų metų uh, E, apribojimą valdomajam administraciniam e, personalui Europos centrinėme banke. Kodėl jis e, netaiko devinių mėnesių laikotarpio, kaip yra kitose agentūrose? Pabandysiu atsakyti iš karto į trečiąjį klausimą ir galiu pasakyti, kad visi tie klausimai dabar yra svarstomi. Mūsų pačių e, tyrimas buvo atliktas ECB atliko tyrimą ir mes stengiamės kartu išsiaiškinti, kokios personalo problemos egzistuoja. Tai darome kartu su personalu. Atsakant į antrąjį klausimą, aš nesu optimistas ar pesimistas. Aš tiesiog žiūriu į realybę ir matau, kaip ECB valdomoji taryba e, reaguoja. Bankas nori, kad mūsų struktūros taptų atsparesnės, stipresnės ir galėtų atlaikyti uh, smūgius, šoką. E, banko struktūrinių reformų e, eiga tęsiasi ir čia pagrindinė problema yra ta, kad dėl to, kad bankininkistės sistema Europoje labai skiriasi nuo kitų valstybių, kitų e, pasaulio dalių bankininkistės sistemos, reikia suprasti, kaip, reikia išsiaiškinti, kaip reformuoti bankininkistės sistemą, sukuriant stipresnės institucijas ir galbūt atskiriant E, jų veiklą. Tuo pat metu turi būti atsižvelgta į mūsų bankininkistės sistemos specifiką ir užtikrinti, kad bankai e, neturėtų konkurencinių e, neturėtų trūkumų konkurencinėje kovoje lyginant su kitomis institucijomis. Taigi reforma turėtų būti vykdoma tam tikrų mastų diskretiškai, palaikant ryšį su nacionaliniais prižiūrėtojais. Aš nežinau, ar yra atliktas teisinis tyrimas dėl Graikijos valstybės obligacijų neprieimimo, bet aš norėčiau pasinaudoti progą ir apžvelgti turimą esamą padėtį. Valdyba pripažįsta, kad labai daug pažangos yra padaryta Graikijoje ir fiskalinių požiūrių, ir reformas įgyvendinant. Dabar vyksta diskusijos apie trečiąją programą ir manau, kad jos tęsis per artimiausias savaitės. Problema yra tokia, kada mes iš naujo galėsime įvesti išlygą. Tai yra skarbi priemonė, apie kurią mes turime galvoti. Tam, kad valstybė galėtų gauti tokią išlygą, Ji turi dalyvauti finansinės paramos sistemoje. Ji turi tenkinti tuos kriterijus reikalavimus, kaip tik šiuo metu tai daroma. Per kai kas vyko per pastarąsias savaitės, tik suintensyvės per e, artimiausių metų ir per keletą vyriausybių, tiesą sakant, e, tas darbas turės būti tęsiamas. Įmamas į veiksmų, kad mes e, įtikintume, kad dabartinė programa susijusi su struktūrinėmis reformomis, fiskalinė politika ir kitais svarbiais politiniais sprendimais pasiteisins. Kai tai bus padaryta, tada mes galėsime e, dar vieną žingsnį žengti. Iš esmės turėsime įvertinti tą e, tvarumą. Kaip žinote, ECB valdyba išreiškė rimtą susirūpinimą dėl skolos e, tvarumo. Tačiau, jei reformų programa bus pakankamai stipri, jei bus užtikrintas augimas ir socialinis sažiningumas, fiskalinis tvarumas ir, fina, ir e, finansinis tvarumas, ir jeigu atsiras progra, tos programos įgyvendinimo atsakomybę nešančių instancijų, tai atsivers labai daug galimybių O tai yra labai svarbu, kad mes galėtume aiškiai įvertinti e, skolą kaip e, tvarę. Kai tai bus padaryta, mes turėsime suvokti, kad QI programa turi savų problemų. Visų pirma, e, iškyla apribojimų klausimas ir kitas dalykas, kodėl reikia iš esmės peržiūrėti obligacijų reformą. Taigi galime sakyti, kodėl mes turime e, E, greitai judėti į priekį, kodėl mes turime įgyveninti programą, imtis prioritetinių veiksmų ir užbaigti peržiūrą. Pone Dragi, galėčiau pasakyti, kad ponas Ismerš jau mane informavo apie tai. Aš nežinau, ar tai konfidenciali informacija ar ne, bet aš norėčiau, kad jūs atkreipime dėmesį tai. Ernest Urtason. Ačiū pirmininkė, ponė Dragi. Uh, Aš sutelksiu dėmesį į Graikiją ir ten priimtų sprendimus. Per pirmąją konferenciją po Liepos mėnesių valdytojų taryboje jūs pasakėte, kad nors Graikijos bankai dabar jau yra likvidus pagal SSM vertinimą, ECB ir toliau taiko dinamišką vertinimą, dėl kurio iškilo abejonių dėl to likvidumo, dėl mokumo net iškilo galimybė, ar tie bankai nėra per daug priklausomi nuo valstybės išdo. Toks vertinimas paaiškina valdybos e, elgesį, kai buvo nuspręsta, kad e, nereikia didinti e, anksčiau numatytos paramos. Kipro atveju buvo priimtas išpirkimos sprendimas ECB ir jis buvo skirtas tik vienam bankui E, buvo nuspręsta ECB, kad jis turi neigiamo turto ir galiausiai padėtis buvo pervertinta ir viskas buvo nuspręsta kitaip. Pone Dragi, ar jūs, matydamas tokią diferenciaciją tarp dviejų institucijų, e, neturite kokiu abejonių? Ar jūs nemanote, kad mokumo vertinimas yra E, lemiamas faktorius e, sprendimui e, pagrysti. Toks buvo mano pirmas klausimas. Taip pat, ponė Dragė, aš norėčiau sužinoti, ar jūsų nuomonė ELA taisyklės yra pakankamos, atsižvelgiant tai, ką aš ką tik pasakiau. Ir gal paskutinis pastebėjimas, ponė Dragė, jūs buvot gana griežtai kritikuojamas po to, kai priėmėt sprendimus dėl Graikijos. Sakėte, kad tie sprendimai buvo per daug koordinuoti su Eurogrupės sprendimu. Ar nemanote, kad dėl to iškilo abejonių dėl banko nepriklausomybės Liepos mėnesį? To... Atsakysiu trumpai pirmą klausimą. Ne, nėra jokios asimetrijos. Mes vadovaujamės atitinkamų mokumo e, priežiūros e, institucijų sprendimu. Kipro atveju e, ta institucija buvo nacionalinis centrinis bankas, o Graikijos atveju tai buvo SSM. Dėl ELA e, aš manau, kad jūs labai aiškiai numatėte, tos taisyklės niekada neatsakė, kad parama turi būti neribojama jokių sąlygų, kaip kad sako mūsų kritikai. Lygiai taip pat nebuvo sakoma, kad bankų uh, mokumo vertinimas turėtų būti dinamiškas, kaip kad sako kritikai sėdintis kitoje pusėje. Ir taip aš pereinu prie atsakymo trečiai klausimą. Yra kritikų ir iš kairės, ir iš dešinės. ECB kritikuojamas, nes jis, nes ELA nesumažino ankstyvame etape todėl e, sumažėjo beveik iki nulio ir atsirado va, Graikijos bankininkistės sistemos vos neabsoliutus nemokumas. Tuo pat metu buvo kritikuojamas bankas ir už tai, kad jis išlaikė ELA ir e, jo lygis nepasikeitė. Taigi aš e, žinodamas kritikų, kritikos pobūdį galiu pasakyti, kad esu beveik, nepate, beveik garantuotas dėl Europos centrinio banko nepriklausomybės. Tai- ir galėčiau dar papildyti, bet ne, pirmininkas neleidžia, nes dvi minutės klausimų skiriamas trys atsakymui. Ponas Kolban. Ačiū, panė pirmininkė. Pirmininkė, aš norėčiau tik tai dėl darbo tvarkos taisyklių pasakyti prieš, pasakyti prieš savo dviejų minučių kalbą. Na, na, greit pasakykite. Yeah jeigu Junktinė karalystė prie 55 milijardus, kaip, kaip kapitalo dalį Europos centrinė bankė mes neturime balso teisės, bet tai nėra darbo tvarkos taisyklių klausimas. Junktinė karalystė neturi neturi atitinkamo balsą būtent kalbant apie e, e, valiutos e, pinigų sąjungą, todėl mes turime kentėti irgi. Nors mes nepriklausome eurozonai. Taigi aš norėčiau, ponė Dragė, aš norėčiau paklausti apie tai, kad Škotijos parlamente, tai Airijos parlamente vis dėlto buvo kalbama apie tam tikrus rimtus kaltinimus dėl to, kad Prancūzijos ir Vokietijos e, bankų e, problemos e, padarė didelių nuostolių ir airijos žmonėms. Taigi, tai, tai, tai šita, šita problema buvo ir nuostoliai didesni negu kiekvienam vokiečiai po antro pasaulinio karo. Taigi, airija turi kentėti ir aš manau, kad reikia leisti ir airijai pasisakyti. Aš noriu tik tai paaiškinti šitą punktą. Jūs turite, jūs turite iš esmės kaip frakcijos atstovas tam tikrą laiką skirtą. Dabar kalbant apie Airijos klausimą, iš tikrųjų buvo koordinatorių sprendimas įtraukti šį punktą į kitą a, dialogą pinigų, e, pinigų sąjungos klausimo lakučio mėnesį. Ir jūs turėsite tada užduoti galimybę užduoti šį klausimą ponė Drageris atsakys. Tai yra koordinatorių sprendimas. Atsiprašau. Prašau netrukdykite mūsų posėdžio. Mes e, koordinatorių lygių sutarėme, kad mes pritarėme tam, ką panas Dragis pasakė Airijos parlamentui ir jisai atskaitingas Europos parlamentui ir mes aptarsime šį Airijos klausimą lakvarčio mėnesį. Kitas kalbėtojas yra Bernard Mano. Ačiū ponė pirmininkė, ponė Dragi. Europos centrinio banko politikai išvelgiu tokių e, prieštaravimų. Norėčiau, kad juos šiek tiek paaiškintumėte. Viena vertus, jūsų institucija uh, netiesiogiai remia ekonomikos augimą, e, tradiciniškai yra nustatomos palūkanų normos mažesnės negu įprasta. Lygiai taip pat ji įgyvendina e, TRO, e, OLA ir kitokias programas. Tikslas yra, kad bankas prisidėtų prie realios ekonomikos gerėjimo ir kovotų su jos neaugimo grėsmėmis jūsų politikos tikslas turėtų būti aiškus. Tačiau kita vertus, Europos centrinis bankas e, siekia e, valstybių suverenių, reform, e, suverenių e, išdų reformos. Matome, kad valstybės e, tokiu būdu kenčia biudžetinių požiūrių. Šiandien jūs sulote, e, e, kad e, E, riziką, e, siūlote nulinę e, palūkanų normą, dėl ko atitinkama rizika labai padidėtų. Bet to yra kalbama apie bankų mokumą, dėl to iškiltų dar didesnė grėsmė skolinimosi galimybėms rinkoje. Reitingavimo agentūros įgautų dar daugiau įgaliojimų. E, įgyvendamos savo siekimus. Ar jūs galėtumėt paaiškinti tą prieštaravimą jūsų tikslų? Thank you. Uh, actually... Ačiū. Iš tiesų aš nemanau, kad čia yra kažkoks prieštaravimas. Mes vystome e, tikrai tvarę ekonominę politiką ir jie atitinka mūsų įgaliojimus, e, kurie sako, kad uh, kad infliacijos norma turi būti žemėti, bet e, pasiekti 2 procentus. Ir mes dar esame nutolę nuo šio tikslo. Mūsų politika iš esmės veikia. Nes, e, kaip aš jau sakiau, iš tikrųjų, e, pas, pasaulio ekonomikai prognozijos yra pakankamai liūnos, kaip jau sakiau pradžioje. Tačiau yra tam tikrų teigiamų pokyčių, ypač kalbant apie kreditus į, kurio, į kuriuos aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį. Tai būtent tai yra teigiami pokyčiai eurozonoje. Mes matome, kad e, kreditų rinka atsigauna ir tas atsigavimas tęsiasi ir e, tampa vis labiau matomas. Visi tyrimai, kuriuos mes e, užsakėme, tiek kalbant apie mažų vidutinių įmonių sritį, tiek apie bankų sritį rodo, kad e, paskolų įmama daugiau, ne tik tai kalbant apie sumas, bet ir apie apimtį. Kitaip sakant, e, kad paskolos pradėtos e, imtis tose valstybėse, kurios patiria stresą ir tose valstybėse, kurios dabar yra atsigavusios. Taigi, tai atitinkami skaičiai rodo, kad eurozonoje paskalų palūkanų norma būtent padidėjo keliais procentiniais punktais nuo to laiko, kai buvo, kai buvo pasiektas toks lygis prieš krizę. Taigi mm, ir tiek tai paskolų teikėjai, tiek paskolų ėmėjai padidino paskolų teikimo įpimtis ir įmimo įpimtis. Ir atrodo, kad e, kredito rinka dabar bent jau sudaro įspūdį, kad atsigavimas tęsiasi. Mes kalbame apie palaipsninį atsigavimą. Tai nėra kažkoks dramatiškas atsigavimas, tai yra stabilus judėjimas, stabilus teigiamas postumis. Žinoma, Darbo rinkoje pa, pa, pagerėjimas yra nedidelis. Tai yra truputį didesnis skirtumas nuo praeities. Tai a, dabar vidaus rinka būtent skatina šitą užimtumo atsigavimą. Taigi, reiškia, taigi tai reiškia, kad mūsų politika veikia. Ar čia yra kažkoks prieštaravimas e, su mūsų priežaros politika? Tai būtent tai jūs tai norite ir iškvosti. Aš tiesiog bendro pabudžio atsakymą pateiksiu, a, a, ypač kalbant apie valstybių obligacijas ir apie rizikos vertinimą. Taigi bendrai kalbant, nėra prieštaravimo dėl a, pinigų politikos ir dėl griežtos bankų priežiūros. Iš tiesų, jeigu finansų institucija neturi kapitalo, ji neskolina. Jeigu bankas savo turtą yra investavęs, savo kapitalą yra investavęs į rizikingą verslą, jis neteiks paskolų. Taigi e, griežta priežara yra būtina, siekiant užtikrinti, kad, kai, kad atsigavimas būtų lydimas kūriamas stiprios kreditų sistemos. 10 metais, 11 ir 12 metais tokią mes patirtį turėjome. Mes sukaupėme iš tų metų, su, sukaupėme šią patirtį. Iš tiesų, viskas makroekonominių požiūrių buvo e, paruošta, kad, kad būtų e, ekonominis atsigavimas. Bet bankai netikė paskolų. Kodėlgi? Todėl, kad bankai stiprinosi Jie sustiprino savo kapitalą, savo kumą, atsižvelgdami į SSM reikalavimus. Ir dabar kaip tik tas atsigavimas ir prasideda. Paskolų teikimas prasideda. Taigi, iš tiesų, šita priežiūra yra e, pagrista rizikos vertinimu. Pagristų rizikos vertinimo, būtent e, prekių, apie e, prekių rinkos atsigavimas būtent yra susijęs su, su ta išankstinė sąlyga, kad būtų griežtai prižiūrimi bankų sistema. Dar kitas. Da, na, tai atsiprašau, dabar nesigilinsiu dar e, su banko rizika susijusius klausimus. Da Hübner. Aš nenorėčiau Aš norėčiau paklausti kelis klausimus susijusius su, su prezidento pranešimu ir su, su mano liūdėsiu. Susijusiu su to, kad kai kurios valstybės narės nėra entuziastingos imtis tam tikrų reformų. Ir, ir kad mes vis dėlto lietai vykdome tą mūsų ekonominės ir pinigų sąjungos reformą. Aš norėčiau paklausti apie Europos depozitų draudimo sistemą. Tai žinoma, komisijos pasiūlymas, bet e, aš, aš manau, kad, kad e, jūs galėtumėte atsakyti. Čia kalbame apie bankų finansavimą tam tikam probleminio atveju. Ar jūs manote, kad iš tiesų šita draudimo sistema susijusi su gelbėjimo fondu, prisidės prie mūsų pinigų politikos tolesnio vystimuose. Aš manau, kad, kad pinigų politikos žlugimas padarytų neigiamą poveikį ekonominiam augimui. Aš manau, kad pinigų politikos grieš, griežtinimas taip pat buvo susijęs su tam tikru iššūkiu. Taigi aš norėčiau paklausyti, kokios, kokios rizikos dabar yra, kalbant apie a, banko sektorius finansinius sudarinamumus. Na, iš tiesų, e, bankų sąjungos užbaigimas, kaip mes jau kalbėjome iš pradžių, reikalauja tolimesnių žingsnių, tai būtent kuriant e, depozitų draudimo sistemą ir kad e, būtų sukurtas atitinkamas gelbėjimo fondas. Tai yra mūsų įsipareigojimai, kurių, kurių turi laikytis ir valstybės narės, kurdamas bankų sąjungą. Iš tikrųjų, mes e, turėtume tinkamai įvertinti e, politinės problemas. Tai būtent ne tik tai ekonominės, bet ir politinės. Tai būtent e, su kuriomis susiduria į šios iniciatyvos. Na ir tai yra atitinkami reikalavimas, kurių reikia laikytis. Jeigu depozitų draudimo schema a, iš esmės bus e, susijusiu su apskaitai su finansavimo draudimo užtikrinimu. Tai jis sustiprins bendrą kredito sistemą. Mes turime dabar tik tai vieną priežiūros e, sistemą, kuri būtent prižiūri šitą gelbėjimo fondą. Ir mes visur taip pat traktuojame ir bankus. Kodėlgi dabar depozitoriai visoje Europoje neturėtų būti traktuojami taip pat. Čia yra principas, taip, apie kurį mes turėtume pasvarstyti. Jūs klausėme, mane klausėte klausimą apie išėjimą iš pinigų sąjungos. Aš atsakysiu. Aiškiai, mes turime priemonių Ir tai iš tikrųjų yra tiesiog problema. Polis Tankas. Ačiū, a, ponė, ponė Dragė. A, iš tiesų gal tai truputį per anksti kalbėti apie šiemą iš pinigų sąjungos, nes iš tikrųjų tai yra problema jau tokia susijusi su aukštesniu lygiu. Bet kokiu atveju, The tai Economist Jeremy Corbynas e, kaip tik kalbėjo apie tai, kad mes grįžtume apie 70-mečio. Tai iš tikrųjų neteisinga. Nes, e, nes kurisgi politinės politikos lyderis kalba apie 70-mečio kokybinį vertinimą. Bet Jeremy Corbynas būtent e, norėtų tam tikros sistemos, kuri būtų sukurta žmonėms, o ne bankams. <clears throat> Nes kai kurie ekonomistai pritarė tam, tai, tai yra tai, ir tampa, tai tampa pakankamai rimta problema. Ar ECB e e e negalėtų finansuoti, sakykime, kai, kai kurių a, priemonių FSE. Taigi dabar mes matome, kad dabar yra pasaulinė recesija ir mums reikia tam tikrų pinigų, kurie greitai būtų pristatomi. Ne tik tai uh, Europo, uh, eurozonoje, bet ir Junktinėje karalystėje ir Kinijoje. Aš džiaugiuosi, kad jūs kalbate apie veiksmingumą, apie šitas sumažintas palūkanų normas, bet iš tikrųjų čia yra tam tikrų a, kritinių balsų pasigirstančių iš ekonomistų pusės. Aš nesu ekonomistas, bet, bet jūsų programa taip pat prisideda prie to, kad, kad mažos vidutinės įmonės e, gali investuoti. Taigi, jūsų paskutinis klausimas e, buvo užduotas dėl tų mažų vidutinių įmonių. Ir taip, atsakymas yra taip. Mūsų programa padeda jiems investuoti. Taigi, mūsų e, sistemos, e, nežinau, kaip po kelių metų yra dabar peržiūrimos. Na, bet mes matome, kad, kad kreditų rinkoje iš tiesų yra atsigavimo požymų, yra teikiamos paskolos yra bendrasis e, atsigavimas e, mažesnis e, palyginti su praeitimi. Bet mes matome, kad atsigavimas yra. Jisai palai, vyksta palaipsniui. Jisai vyksta palaipsniui, nes daugelis situacijų yra vis dar tų netinkamų paskolų, blokų paskolų, kuriuose sugadina bankų balansą ir e, suteikia jiems tam tikrų problemų e, kapitalizacijos prasme. Bet tai yra tam tikrų programų, pavyzdžiui, Teltra programų e, turi 337 milijardus eurų, kurie būtent skirti atitinkamiems sprendimams. Ir šitą programą mes taip pat siekiame daugiau teikti paskolų ir būtent mažos vidutinėms įmonėms. Ir tai, tai programa prisideda prie to, kad e, palūkanų norma sumažėjo. Tai yra, vadinasi, tam yra tam, tikras, tam tikra koreliacija tarp mūsų programų ir tarp paskolų teikimo. Kitas e, pasvarstymas yra toks. Dešimtus metų centriniai bankai e, įmesdavo pinigus į ekonomiką arba per bankus arba iš tiesiai į rinką. Na, apie tas idėjas mes kalbame, visur apie jas kalbama, yra ECB, taip pat Europos centrinė bankė, yra akademikai taip pat diskutuoja šiais klausimais. Mes neturėtume nuvertinti tam tikrų teisinių aspektų, kurie būtų taikomi euro, eurozonai ir Europos centriniam bankui, kalbant apie, apie tuos greitus pinigus. Na, iš esmės aš, ne, aš negaliu prognozuoti, kokie bus sprendimai, bet e, dabar iššūkiai reikalauja, kad mes naudotume visus turimus sprendimus, e, remdamėsi savo žiniomis. Tai mes ir darome. Ačiū. Thank you, Pablo Zalba. Gracias. Ačiū, Pablo Zalba. Ačiū, pirmininkė. Sutinku su jumis, kad tarpusavio pasitikėjimas yra būtina prielaida ir yra lemiamas veiksmys, veiksnys siekiant konsoliduoti ekonomikos atsigavimą. Taip pat pritariu jūsų minčiai, kad pinigų politika negali ekonomikos atsigavimo paversti tvariu. Čia nepaisant to egzistuoja tam tikras susirūpinimas rinkose, pirmiausiai tam tikras neužtikrintumas dėl JAV pinigų politikos ekspertai teigia, kad um, tas neužtikrintumas daugiausiai neigiamai atsilieps trečiosiams šalims, kuomet JAV buvo arba būtų e, padidintos bazinės palūkanų normos, taip pat Kinijos rinkų nestabilumas kelia tam tikrą nerimą. Taigi tas neužtikrintumas jūsų nuomonė dar ilgai vyraus rinkose. Ir antras klausimas, jeigu tas neužtikrintumas rinkose užsitęs, ar jūs toliau vykdysite kiekybinio palengvinimo programą, arba galbūt imsitės agresyvesnių, ambicingesnių pinigų, pinigų politikos priemonių, prieš kurį laiką mes apie vieną iš tokių sužinojome priemonių. Taigi norėčiau jūsų paklausti, ar visiškai atmetate galimybę imtis papildomų agresyvesnių rinkos, pinigų rinkos reguliavimo priemonių. Ačiū. Ačiū už klausimą. Pakankamai akivaizdu kad jau kurį laiką esame tokioje situacijoje, kai pinigų politika pasaulyje pradeda kisti kitose teisinėse sistemose, kuris ekonomikos atsigavimas stiprėja, yra vienokia padėtis, to tarpu mūsų e, teisinė sistema, kur ekonomikos atsigavimas vyksta nuolat, tačiau vis dar nėra pakankamai greitas, yra kitokia padėtis. Aš turiu minė, kad mūsų makroekonominės prognozijas e, rugsėjo mėnesio neišsklaidė to neužtikrintumo. Antras jūsų klausimas buvo apie tai, kokiu mastu tas neužtikrintumas e, įtakos ECB pinigų politikos pasitelkiamas priemonės. Tai, ką pasakiau įvairiomis progomis apie tai, kad jeigu tas neužtikrintumas sąlygotų rinkos svyravimus, ir jeigu e, reikės sukurti tam tikrą rinkų sviravimą. Tai manau, kad jeigu vidutinio laikotarpio perspektyvoje pablogėtų mūsų prognozijos susijusios su infliacija, tai mes sureaguotume ir įsikištume į rinką, o reagavimo galimybės yra įvairios. Labai trumpą klausimą noriu užduoti. Kokiu veiksmu jūs ketinate imtis, jeigu nuspręsite jų imtis, imsitės? Kokias būtų įmanomas, kokie būtų įmanomi tie jūsų veiksmai? Mūsų dabartinė pinigų politika mūsų vertinimu yra veiksminga, taigi mes ją tęsime, kol pradėsime spekuliuoti apie įvairias įmanomas kitas E, akcijas. Tačiau noriu pasakyti, kad mes e, norime ir galime veikti kitaip, jeigu to prireikti, tačiau kol kas mes savo lūkesčius siejame su šios programos visapuškų gyvendinimu. Ši programa baigsis rugsėjo mėnesį ir jeigu reiks, mes ją pratesime. Peter Simon dabar kalbės. Ačiū pirmininkė. Vyksta daug pokalbių su mažais regioniais bankais ir Iš jų galima daryti išvadą, kad ECB bazinių, politikų, politik, bazinių palūkanų politika jiems e, sukelia sunkumų, pavyzdžiui, įmokos e, į e, bankų pertvarkymo fondą, kitos įmokos taip pat netiesioginės sąnaudos daug neigiamiau įtakoja mažuosius bankus nei didžiuosius. Pavyzdžiui, bankai turintis 10-15 darbuotojų turi sukurti naujus etatus tam, kad galėtų vykdyti visus šios reikalavimus. Kaip ketinate užkirsti kelią tam, kad jūsų uh, palūkanų nustatymo politika nesukeltų dar vienos bankų krizės, kurioje labiausiai nukentėtų tie mažieji bankai, kurie per praėjusią krizę uh, laikėsi pakankamai stabiliai. Per praėjusią krizę, kalbant apie uh, reglamentavimą, prie kurio ženkliai prisidėjo ir Europos parlamentas, ar numatote kokiu nors galimybių mažiems ir vidutiniams bankams kai jeigu šiuo metu mes taikome reikalavimus paskoloms, e, e, kurių sumos viršė 25 tūkstančius eurų, kad būtų užpilta 150 įvairių e, formuliarų. Ar bus palengvinta padėtis mažiems ir vidutiniams bankams po to, kai mes su kolega Gėgultu jūs kreipiamės ne kartą ir ne du. Skirsiu pirmą jūsų klausimą. Dabartinė pinigų politika yra tokia, dėl to, kad mes gavome atitinkamus įgaliojimus užtikrinti viduriniojų laikotarpių e, kainų stabilumą, kad infliacija ne, e, būtų mažesnė nei 2 procentus. E, mūsų įgaliojimai nėra susiję su bankų veiklos ir pelno užtikrinimu. Mes nepakelsime palūkanų normų dėl to, kad kai kurie mažieji bankai neuždirba pelno kai kuriuose Europos šalise. Savai suprantama, mes suvokiame, kokias finansinio stabilumo grėsmės tokia situacija galėtų kelti, tačiau reikės jas įvertinti pasitelkus kitas priemonės. Antras aspektas susijęs su Ana paskolomis. Norėčiau tarti keletą žodį, žodžio apie šį projektą. Atrodo, kad visoms eurozonos valstybėms narėms e, suteikiant tokio pobūdžio paskolas jų bankams būtų taikomi vienodai reikalavimai. Iš tiesų, galimybė surinkti visiškai harmonizuotus duomenis, vienodus duomenis iš atskirų teisinių sistemų yra labai svarbu, tačiau tai yra būtina prielaida e, bet kokioje tinkamai veikiančioje e, pinigų politikos e, teisinėje sistemoje. Taigi tie E, kreditai yra būtina prielaida siekiant nustatyti tinkamesnės paskolų teikimo sąlygas smulkiam verslui. Dabar mes žinome, kokia yra padėtis dėl to, kad atliekame tyrimus ir komisija atlieka užsako savo tyrimus, tačiau būtų didžiulis skirtumas, e, e, jeigu mes galėtume kaupti aktualius duomenis. Aš manau, kad jeigu mes galėtume surinkti vienodą tvarką e, visus bendrus duomenys, tokiu būdu galėtume taikyti didesnių mastų savo pinigų politikos priemonės, tinkamiau įvertinti kredito rizikas, tinkamiau įvertinti galimus apkarpimus finansinius bei vykdyti tinkamesnę e, pinigų politikos stabilumo stebėseną bei tinkamesnius ekonominius tyrimus. Eurozonos ekonomikos žinių apimtis, kurią turime, yra pakankamai didelė, tačiau mes turėtume siekti, kad ji būtų dar didesnė, turėtume siekti daugiau išmokti apie mūsų ekonomikas, jų sudėtingumą, įvairovę ir mes turėtume atrodyti pastangas, kad daugiau tokios informacijos surinktume, tai leistų mums geriau stebėti finansinio stabilumo grėsmės. Ir visi privalumai, kuriuos atneštų šis projektas, yra susiję su tam tikromis sąnaudomis ir aš puikiai suprantu, kad galime tas sąnaudas pasiskirsti taip, kad e, jos netaptų nepakeliamos kai kurioms bankų kategorijoms. Tarp kitko, bankų pramonė apskritai, bankų industrija nuo šio projekto, šio projekto gautų tik tai naudos. Ir e, finansinės institucijos galėtų pasinaudoti didesniu kiekiu informacijos ir tokiu būdu bankai galėtų uh, atsižvelgti ir į finansinę padėtį kitose valstybėse. Priimdami sprendimus dėl savo teikiamų paskolų ir aš manau, kad mes turėtume tęsti šio projekto gyvenimą, nepaisant pakankamai aukštų jo sąnaudų. Liudekas Niedermayeris dabar kalbės. Ačiū, ponia pirmininkė, už tai, kad atvykote. Linkiu Jums sėkmės Jūsų sunkiame darbe. Du paprastus klausimus noriu užduoti. Per Graikijos krizę ECB atliko labai svarbu vaidmenį tam tikrais momentais, pirmiausiai užtikrindama Graikijos ekonomikos mokumą. Tuo metu, kai Graikijos bankų E, mokumas buvo grindžiamas prielaida, kad Graikijos vyriausybė susidarės dėl naujos paramos programos. Taigi aš manau, kad e, Europos centrinis bankas tuo metu užėmė aiškę politinę poziciją. Ar jūs manote, kad dabartinės e, galiojančias taisyklės LA yra tinkamos ir ar manote, kad ateitie tokia stacija galėtų pasikartoti. Kitas klausimas susijęs su Kinija kurios ekonomika kelis dešimtmečius smarkiai augo ir dabar tapo e, silpnaja pasaulio ekonomikos grandimi, eksportas Kinijos mažėja į kitas šalis. Pirmiausia, noriu paklausti, e, kokias numatote pinigų politikos priemonės, kurios bus įgyvendamos Kinijoje ir ar bus bandoma e, stimuliuoti tam tikrą prasme Kinijos ekonomikos augimą ir kaip vertinate e, Kinijos valdžios būsimas priemonės siekiant užtikrinti savo valiutos stabilumą? Atsakysiu į pirmąjį. Pirmiausia, į antrąjį klausimą. Pastebim, kad Kinija ir kitos valstybės įsipareigojo laikytis didžiojo dvidešimtuko susitarimo dėl valiutų keitimo politikos ir politinės priemonės, kurios buvo pritaikytos Kinijoje ir kitose jurisdikcijose, yra nukreiptos į vidaus ekonomikos tikslus. Tai, kad tai turi įtakos valiutų keitimo kursui, yra tos politikos rezultatas, tarsi šalutinis padarinys, bet ne pirminis tikslas tai, kad Kinija ir toliau siekia e, savo valiutos geresnio konvertabilumo ir nori tvirtinti rinkoje nulemiamą valiutų keitimo kursą, e, rodo, kad struktūrinės reformos Kinijoje ir toliau yra reikalingos. Dėl pirmojo klausimo Aš e, nuneikčiau, kad mūsų metiniai sprendimai yra politinio pobūdžio. Sakiau ir galiu dar pakartoti, kodėl taip yra. ELA yra e, likvidumo pagalbos priemonė teikiama mokioms institucijoms, kurios turi pakankamą užstatą grinaisiais pinigais. E, Graikijos užstatas yra vertybiniai popieriai, Graikijos vyriausybės obligacijos. Ekonominės politikos sprendimai, priemami Graikijos vyriausybės turi įtakos obligacijų vertėjai. Todėl jie tampa įkaitų e, politiniams sprendimams ir tai gali įtakoti ELA padidėjimą arba pamažėjimą. O kas dabar vyksta? Jau kurį laiką sprendimai ekonominės politikos klausimais e, leido pagerinti, vadinamąją, sakykime, užstato vertę po kurio laiko jie pradėjo ne vertę didinti, bet ją visiškai greuti. Ir atėjo momentas, kai mes nusprendėme, kad įvykių raida e, buvo tokia, kad, e, nu, kad e, dėl priimamų sprendimų LA e, tapo nebepakankama. Mes nusprendėm nebemažinti LA, o palikti esamo ligmens. Tarp kitko, e, dabartinis lygmuo yra didesnis e, negu kur kitur eurozonoje. Po to, kai sprendimai buvo priimti e, išbristi iš to susidariusios padėties ir sprendimų įtaka užstato vertai buvo palanki, buvo nuspręsta vyriaus, Graikijos vyriausybės prašymų ACB valdyboje nebetmesti. Taigi, tai nėra politinis sprendimas, tai yra sprendimas pagrįstas mūsų taisyklėmis. O mūsų taisyklėse nėra niekad pasakyta, kad ALA, ta skubi parama likvidumui padidinti, turi būti e, besąlygiška ir neribota. Lygiai taip pat sprendimai dėl bankų mokumo turi būti priimami galvojant apie artimiausią ir tolesnę ateitį ir jos e, galimybės tą banką išlaikyti mokiu. Bendrai turiu pasakyti, kad ECB nėra ta institucija, kuri galėtų nuspręsti, kuri valstybė narė liks eurozonoje, kuri ne. ECB e, e pre, dirba vadovaudamasi prielaidą, kad visos ES valstybės sieks prisijungti prie eurozonos o už tokius sprendimus, kas priklauso į tą tai eurozonai, kas nepriima e, kitos es institucijos. Pervanšberės. Ačiū, ponė pirmininkė. Jūs e, savo kalboje paminėjote diskusiją dėl eurozonos valstybių išdų. Aš įsivaizduoju, kad e, jūs turėjote galvoje eurozonos bendrą biudžetą. Norėčiau E, priminti ir jūsų paminėtą demokratinės atsakomybės klausimą. Mano nuomonė, tie du dalykai eina petys į petį. Dabar e, susidarius tokioms sąlygoms eurozonoje, e, jeigu tie du faktoriai nebūtų glaudžiai tarpusavėje susiję, tai eurozonos biudžetas būtų sudėtingas, nes būtent tas paraleliškumas E, nulėmė, kad bet kokiems rimtiems sprendimams priimti gali reikti peržiūrėti ES sutartis. Monetarinės politikos rėmose ES bankas yra padaręs labai daug, bet ne viską. Ir čia iškyla biudžetinio potencialo, biudžetinių galimybių e, klausimas. Ką Jūs galvojate ir ką e, surašėte penkių pirmininkų pranešime, e, dėl e, eurozonos dabartinės padėties, ateities perspektyvų pasaulio arenoje ir e, pavienių valstybių narių perspektyvų eurozonoje e, nusipelno mūsų dėmesio. Panašu, kad Dabar reikia eiti į priekį žymiai greičiau, žingsnis po žingsnio, turime aiškiai apibriežti atsakomybę, turime aiškiai apibriežti paskatos ir raginimo priemonės ir E, jeigu nesvaldysime rizikos, kuri dabar egzistuoja, gali e, virsti mirtina eurozonos lyga. Dar norėčiau sugrįžti prie valstybių skolos. Jūs sakėte, kad prieš pradedant šį klausimą spręsti, reikia užtikrinti, kad valstybės narys apsimtų jums tenkančią atsakomybę. Ar jūs nemanote, kad žemo ekonomikos augimo kontekste iškyla reali problema dėl to, kaip uh, kokiu mastu valstybės narės laikosi savo įsipareigojimų susijusių su skolos gražinimu. Um, I, I couldn't agree more with your... Absoliučiai sutinku su jūsų pirmoju pastebėjimu. Tam tikra prasme, penkių pirmininkų pranešimo pagrindinė mintis yra ta, kad egzistuoja trumpalaikiai įsipareigojimai. Kažkas juos turi gyvendinti. Tačiau tie įsipareigojimai nėra tik trumpalaikiai, tai jų pagrindų yra pasirengiama ilgalaikiai vizijai. Ilgalaikė vizija yra labai plataus pobūdžio ir labai plačiai ji yra aprašoma pranešimo antroje dalyje, kur kalbama apie tolimesnės perspektyvos tikslus ir įsipareigojimus. Šis klausimas nėra paprastas, bet e, per artimiausius mėnesius būtent čia ir išryškės pagrindiniai iššūkiai. Kitaip tariant, ar valstybės narės yra pasirengusios apsiimti trumpalaikius įsipareigojimus visų pirma? Ir antras dalykas, ar jos galės uh, savo rinkėjams, savo piliečiams pateikti ilgalaikę viziją, kurią e, jos apsijima dabar. O po to, žinoma, prireiks daug metų, kad galėtume padaryti tai, kas yra siūloma penkių pirmininkų ataskaitoje. Tačiau politinis iššūkis iškils dabar ir jį atremti reikia dabar. Ir penkių pirmininkų ataskaitoje iš esmės būtent apie tai yra kalbama penkių pirmininkų ataskaita iškelia uždavinį valstybės narėms šiuo požiūriu. Antras jūsų pasisakymo elementas e, yra ne tik infliacija žema eurozonoje, bet ir žemos palūkanos. Tai ypač pasakytina apie valstybės skolą. Iš esmės dėl to šiek tiek susibalansuoja padėtis. E, ir e, didelis iššūkius patiriančiose valstybėse skolos e, tarifai ir taip jau yra nedideli. Nemanau, kad mes kažką galėsim pakeisti taisyklėse pagal palūkanų normą. Geriausias būdas gražinti skolą valstybėms, e, kurios e, dėl tam tikrų sąlygų yra e, apsėmusios e, tvarę skolą. E, yra tarsi išaukti iš tos skolos, apsimti, imtis veiksmų, kurie paskatintų valstybės ekonomikos augina, augimą. Toliau ponas Martišėlo. Grazie. Dėkoju. Gerbiamas pirmininkė. Aš kalbėjausi su Italijos centrinio banko uh, generalinio direktoriaus pavaduotoju ir jis sakė, kad ECB rizikuoja priimdama e, savavališkus nepagristus sprendimus. Taip buvo pasakyta dėl dabar susidariusio ekonomikos ciklo. Taip pat jis pareiškė, kad dėl to ekonomikos e, augimui yra trukdoma. Necituosiu daugiau jo, bet aš norėčiau šitą iš jūsų sužinoti, ar iš tikrųjų dėl tokio jūsų žingsnio būtų sukompromituotas augimas. Dar vienas dalykas. Stambios Italijos bendrovės susiduria su rimtais sunkumais ir jos nori skolintis iš stambių bankų, bet to negali padaryti. Ar jūsų nuomonė maži liaudijas vadinamieji bankai turi kokią nors ateities išlikimo galimybę Italijoje? Berg. Aš nekomentuosiu apie pasisakymus per Bloomberg televizijos kanalą ir panašiai, nesvarbu, iš kur jie ateitų. Tik porą minčių išsakysiu apie dabartinius priežiūros veiksmus vadinamuosiuose SREBS. Bendrai vyko, bendra, vyko, vyko bendroji diskusija, kurią dabar reikėtų užbaigti. <clears throat> Ji dar tebe vyksta. Jos metu bus išklausyti visi bankai ir jų vertinimus bus atsižvelgta. Antras dalykas. Tarp kitko, dedamos visos pastangos, kad priežiūra būtų vykdoma tokiu pat mastu kaip kitose jurisdikcijose, pavyzdžiui, Jungtinėje karalystėje. Taigi niekas nenori e, bankus e, susilpninti konkurencinėje kovoje su, kitomis, su kitų jurisdikcijų bankais. Kapitalo kiekis vidutiniškai, kiek jo reikia. Tai nėra kažkas išskirtinio. 33 baziniai punktai, o jeigu buferis bus pritaikytas iki 55 išauks, bet tai yra vidurkis. Gali būti bankų, kuriems tas padidintas minimalaus kapitalo reikalavimas gali būti labai kietas riešutėlis. Aišku, bankai yra skirtingi, nes e, kiekvienas jų yra skirtingas, jų steigimosi sąlygos yra kitokios. Gali būti, kad nacionaliniai, e, nacionalinės stebėjimo institucijos e, neturi pakankamai administracinių gebėjimų, pakankamai personalo tam savo darbo atlikti. Ir turbūt tai yra viena iš priežasčių, kodėl uh, priežiūros veikla e, turi būti vykdoma. Galėčiau vertinti rizikos vertinimą, poreikį atitikti Bazelio trečiąją konferen... E, konvenciją ir kiti reikalavimai tokie kaip e, TILAK, vidutinė norma, dėl kurių buvo susitarta pagal tarptautinius susitarimus. Taigi, tokia dabar yra padėtis. Tarp kitko, Didžioji dalis bankų jau dabar turi tokį kapitalų, kapitalo kiekį, kuris gerokai viršė SSM numatytai. Dėl to iškyla grėsmė, kad e, jų atsigavimo, atsigavimo, e, jų ats, dėl to paaiškėjo, kad nėra jokios grėsmės jų atsigavimui. E, Dauguma bankų yra stiprus ir gali atsigauti, kitaip negu tie silpnieji. Taigi e, mūsų veiks, visi veiksmai, kurie leidžia sustiprinti bankus, yra labai sveikintami. Nors yra bankų, kurie dar neturi e, kapitalo ir artimiausių metų dėl to joms gali iškilti rimtų sunkumų. Bet jūs tas klausimus galėsit paskui e, dar pateikti SSM pirmininkiai, kurie ateis su jumis susitikti. Antras klausimas. Ar smulkus bankai e, galės išgyventi ateityje? Atsakyti būtų labai sunku. Jeigu bankas gerai valdomas, turi e, kapitalo, gali teikti kreditus, jeigu jis pakankamai gerai kontroliuoja savo riziką, tai žinoma, kad taip. Dydis savaime nėra kažkokia kliūtis banko veiklai. Tam tikromis sąlygomis mastas gali būti svarbus ir galbūt didelis bankas yra geriau negu mažas, bet bendrai veiklos sąlygos yra vienodos. Fernandes. Ačiū, Juanas Fernandes. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė Dragė. Už tai atvykote pas mus. Jūsų pranešimas iškelia daugybę klausimų ir aš norėčiau juos pateikti. Pirmiausia, ta, savo pirmosios svarstymus jūs pasakėte, kad e, pokyčiai šią vasarą prisidės prie to, kad reikės daugiau laiko išlaikyti arba sumažinti infliaciją iki 2 procentų ir tam reikia daugiau laiko. Ir tam reikės e, tam tikrų papildomų priemonių. Jūs e, norite numatyti tam tikras datas, kada bus sugrįžtama prie tų 2 procentų, o dabar šitas šitos datos nusikėlė, e, nors tos datos yra dabar nusikėlusios toliau, jūs neėmėtės jokių priemonių. Kodėl? Kitas dalykas, tai yra kapitalo rinkų sąjunga. Finansavimas iš bankų, kuris yra e, skiriamas e, šešėlinėms bankams. Tai yra vienas iš klausimų, nors ES norėtų sustiprinti kapitalo rinką. Tačiau šios finansų institucijos, kaip šešėliniai bankai, jos nepriklauso Europos centrinio banko jurisdikcijai. Tai nėra tikri bankai. Kaip mes norime dabar sukurti tą bankų sąjungą, jeigu vis daugiau finansavimo arba lėšų yra skiriama kanalais, kur negalima tiesiogiai įsikišti Europos centriniam bankui. Dabar dėl tų penkių prezidentų pranešimo. Jūs taip pat kalbėjote apie anticiklinius at, e, instrumentus. Ar, ar tai gali būti, pavyzdžiui, ir e, nedarbo draudimas? Kaip aš jau sakiau, Aš manau, kad mūsų, mūsų programos yra veiksmingos, ypač bankininkysės sektorėje, banko rinkoje. Mes matome, kad iš tiesų darbo rinkoje taip pat yra matomas atsigavimas. Taigi mes taip pat e, ir pripažįstame, kad yra tam tikros užslėptos rizikos ir kad mes atidžiai stebėsime. Tai, tai būtent e, ta stebėsena tai yra vienas iš pagrindinių dalykų, E, matysime, e, kad Europos centrinis bankas iš tikrųjų gali ir nori veikti. Ir šita mūsų programa, taip pat infliacijos mažinimo programa, bus e, nu, nukelta dar po rugsėjo. Ir pažiūrėsime, gal ta programa bus kažkiek pakeista, sakykime, jos sudėtis arba jos, jos struktūra. Tai būtent ir Pažiūrėsime, gal bus pateikta programa reaguojant ar vadovaujantį tarybą norės tikrai kažką pakeisti. Pakeisti būtent tą ribą nuo 25 iki 23, 23 procentų. Dabar dėl kitos įteikto klausimo, dėl e, kapitalo rinkos. E, iš tiesų yra aišku, kad e, tai tarpininkavimo, tarpininkavimo, finansinio tarpininkavimo paslaugos iškeliamos iš bankų, iškeliamos į kitus į kitas rytis. Tai nėra vien tik tai neįgiama tendencija. Uh, nes yra atitinkamų svertų, sakykime, ir kontroliuoti ir tas finansų institucijas, kurios užsieima šio finansų tarpininkavimo. Nes būtent mes matome, kad ne tik tai bankai gali užsiimti kreditavimu, bet ir kitos institucijos ir galima tada naudotis tomis kitomis priemonėmis. Nes mes matome, kad kartais bankų e, kreditavimo politika kartais e, trūkdo atsigauti ekonomikai. Tai, tai yra ir teigiama tendencija. Na, e, bet jeigu šešėliniai bankai taip išsiplės, kad jie kels riziką tiek makro, uh, už uh, makro uh, tvirtumo priemonėms tada aš manau, kad mes galime imtis priemonių e, bankų arba bankininkystės e, rinkoje. Ačiū. Darius Rozatį. Ačiū, ponia Dragi, kad atvykote pas mus. Aš norėčiau paklausti apie e, centri, Europos centrinio banko tas gelbėjimo paskolas. Mes prisimename, kad, kad anksčiau buvo teikiamos paskolos ir būtų imtas, buvo imtas tam tikrų priemonių, neišleista ne, neišleista ne vienas euro, bet dėl to pasiektas teigiamas efektas. Aš norėčiau galbūt, kad jūs pateiktumėt keletą argumentų dėl to Europos Centrinio banko vaidmens pinigų sąjungoje, kaip, kaip būtent tos teikiamos paskolos, gelbėjimo ar paskutinės akimirkos paskolas. Nes, e, nes, nes aš manau, kad e, buvo tam tikra kritika išsakyta iš vieno banko. Iš tikrųjų, man sunku atsakyti šį klausimą, nes man ir apskaitai mums. Uh, ne, niekada nekyla abejonių dėl, dėl e, šių, šių paskolų, kurios teikiamas kaip gelbėjimo paskolos, tikrai nekildavo abejonių. A, taip, dėl valdymo yra kitas dalykas. E, ir mes turime e, sutartį, kurioje 123 prasnis neleidžia būtent teikti tokių paskolų. Ir kaip tik tai būtent viena iš priemonių yra Europos centrinio banko e, priemonės perkant e, obligacijas antrinėje rinkoje. Žinoma, ir mes tas obligacijas e, perkame. Aš galėčiau paaiškinti savo klausimą. Galbūt jis nebuvo suprastas iki galo. Aš turiu omenyje pirmiausia tokias situacijas, kaip pavyzdžiui panika kyla rinkoje, kuri gali padaryti neigiamą poveikį valstybės obligacijoms, valdos valstybė yra moki, bet gali kilti problemų dėl tos panikos, dėl mokumo. Kaip pavyzdžiui, kyla tam tikra pusiausvėros pažeidimas. Ir kągi darytų Europos centrinis bankas pinigų sąjungoje, siekdamas užkirsti kelią tokiai situacijai. Taigi, tokiu atveju mes 2012 e, metų rūpiutį ir rugsėjį ėmėmės panašių priemonių. Tai būtent, tai būtent tos priemonės, apie kurias jūs kalbate. Europos centrinis bankas e, būtų pasirengęs nupirkti antrinėje rinkoje e, vertybinius popierius būtent tos valstybės. Ne, nebent e, pati valstybė e, vystytų e, sąžininką tinkamą politiką. Klaida būtų pirkti, pirkti, pirkti obligacijos, o valstybė vykdytų politiką, kur yra nepatikima, nes taip turėtume supirkti visas obligacijas iš visų valstybių. Bet bet kokiu atveju ESM ir MF turėtų teikti tuo metu, tokiu atveju tam tikrą finansinę pagalbą. Tai yra tos paskutinės vilties paskolos atsižvelgiant žinoma į tam tikrus apribojimus, kurie yra nustatyti sustarimuose ir sutartyje. Ačiū, Kostas Mavridis. Dar vienas dalykas E, na, galbūt net neverta priminti, kad, e, kad OMT politikos e, ta, ta, sutartyje būtent yra patvirtinta Europos Sąjungos teisingumo teismo. Pone Dragi, dabar kalbant apie tą klausimą dėl ILA 2012 metais dėl šitos mokumo pagalbos. Kas turėjo teisinę atsakomybę prisimti būtent prisimti atsakomybę už sprendimą? Ar tai buvo vietos priežos institucija, ar tai buvo Europos centrinis bankas? Kur atveju? Laikiai banko atveju. Rugsėjo 14 dieną, prieš kelias savaitės, Europos Centrinio banko vicepirmininkas panas e, Konstancijo atsakė klausimą užduotą Reuters žurnalistų dėl, dėl e, Graikijos krizės būtent tokiu būdu. Teisiškai jokia valstybė negali būti išmesta. E, iš tikrųjų, tokios perspektyvos net nebuvo. Tai jinai nebuvo reali, kad bus išmesta iš ES. Taigi dabar atsižvengti jūsų įžangą, Ar tai buvo tiesiog e, teisingas sustarimas su Graikija, ar tai buvo blefas iš e, trojkos pusės. Dabar kalbant apie penkių prezidentų pranešimą, kai kurie iš mūsų, ponė Dragė, mano, kad turi būti sąžiningos taisyklės. Mes pasitikime ES institucijomis, kad būtų mums užtikrinta tinkama apsauga. Todėl aš manau, kad e, Europos e, e, depozitų garantijos sistema turėjo būti gyventa jau prieš daugelį metų. Ir aš tikiuosi, kad mes dabar iš šios krizės pasimokysime ir galėsime pasitikėti Europos centrinio banko. Žinoma, aš turiu dar kitų problemų iškelti, bet aš neturiu taiko. Kitą kartą, kai aš turėsiu galimybę kalbėti, aš, aš pateiksiu klausimą. A, tai, tai, tai, Ai, tai, tai būtent aš buvau uždavęs klausimą, bet aš gavau neteisingą atsakymą. Taigi, pateikite man teisingą atsakymą kitą kartą, kai aš, kai būsite kitą kartą čia. Atsiprašau, jeigu tai buvo taip atsitiko praėjusią kartą, tai netyčia buvo atsakyta neteisingai. Taigi, atsakymas būtų toks. Tuo metu Kipre kompetentinga priežiūros institucija, kuri vertino mokumą, buvo nacionalinis Kipro bankas. Tokiu atveju. Tokiu atveju. Mes dar, dar, dar po to sukūrėme SSM ir SSM tapo prižiūrėtojų būtent euro zonoje. Ir Graikijos krizę prižiūrėjo SSM. E, žinoma, Europos centrinio banko įsikišimas taip pat buvo svarbus ir šis bankas taip pat teikia informaciją apie mokumą, Bet e, atitinkamas e, vertinimas e, buvo gautas būtent iš SSM. Kitas dalykas Dabar dėl to atsakymo rodė žurnalistui, aš tiesiog e, pakartočiau, kad e, Europos centrinis bankas nėra ta institucija, kuri sprendžia, e, kas turi būti eurozonoje ir kas neturi būti. Europos centrinis bankas visada veikia ir veikia, randamasi prielaidą, kad visi Europos eurozonos nariai turi likti ir taip ir bus. Na, iš tikrųjų, tai tokia mūsų pagrindinė veiklos mintis. Aš sutinku, sutinku su jūsų e, paskutiniu pasakymu dėl e, Europos depozito garantijų sistema. Iš tiesų, jie turi būti užtikrintos sąžiningos sąlygos visiems. Beje, kaip aš jau sakiau anksčiau, mes sukūrėme SSM. Mes sukūrėme gelbėjimų fondą e, ir taip pat valdybą Ir, ir mes e, e, traktuojame, ir, e, traktuojame visus bankus tuo pačiu būdu. Kodėlgi tas pats požiūris neturi būti taikomas ir visiems depozitoriams. Iš tikrųjų, aš keliu dvi sekundės. Taigi, kas turėjo atsakomybę priimti sprendimą? Nacionalinis bankas dėl ELA. Tai būtent šitos mokumo pagalbos. Nacionalinis bankas. Tai būtent tas mokumo pagalba e, buvo suteikta būtent remiantis Nacionalinio banko vertinimu. E, bet vėliau e, atsakomybę prisėmė SSM, nes buvo sukurta vėliau. O bet kokiu atveju dabar tai yra Nacionalinio banko prerogatyva, ir, kuris pateikė prašymą ir valdyba gali paprieštarauti tam. Dabar dviem žmonėms suteiksiu dar žodį. E, ponai Ortasonai, dar sveikti žodį. Nes nepaskaičiau neteisingai laiką. Aš dabar norėčiau uh, grįžti prie jūsų atsakymo. Jūs sakėte, kad iš tikrųjų tai, tai, e, valdyba turėjo priimti tokį, tokį sprendimą, remiantis vertinimo. Iš tikrųjų, Kiprė to neats, uh, neatsitiko. Uh, ir SSM priėmė sprendimą. Uh, Ar iš esmės čia yra diskrecijos klausimas? Ne. Kipre valstybė e, laikėsi pagalbos programos nuostatų. Ir taip programai buvo pritarta, taigi politika buvo vykdoma. Na, galima pasitikinti. Bet e, iš tiesų e, vertinimas yra pagristas tuo faktu, Bet iš tikrųjų tas vertinimas pagristas faktu, kad mes, mes paprastai vertiname užstato vertės pagerėjimą, padidėjimą, bet tuo metu to nebuvo. Jeigu jūs žvelgsite į tai, tada pamatysite, kad visi mūsų sprendimai buvo pagristi arba atitinkamo priežiūros institucijos vertinimu. Uh, Arba jeigu buvo e, e, patiktas toks vertinimas, mes remiamės vertinimu tų veiksmų, kurie turėjo padėti pagerinti užstato vertę. Ne, atsiprašome. Gal jau baigsime diskusiją šio klausimu. Jeigu dinamiško vertinimo nereikia, Tai yra tiesiog e, e, tam tikro momento vertinimas paimamas. Jeigu, jeigu dinamiško vertinimo reikia, e, tai, tai būtent jisai yra reikalingas tam, kad jisai reikalingas tam, kad būtų įvertinama tendencija, ar gerėja užstato vertė. Ir jeigu gerėja ta užstato vertė arba didėja vertė, tada mes, mes remiamės to vertinimu, teikdami atitinkamas priemonės. Pone Valė. Ačiū, e, panė pirmininkė. Aš norėčiau užduoti kelis klausimus. Pirmiausia, dėl Italijos. Italijoje yra taip, kad, kad jeigu žlunga vienas bankas, tada a, galima taikyti atitinkamą a, gelbėjimo mechanizmą. A, Ar jūs su tuo sutinkate? Ar a, a, iš tiesų tai yra tinkamiausias, ir, ir tinkamiausias būdas spręsti šią problemą, tai būtent tai ir taikomas, sakykime, šitas gelbėjimo fondas ir taip toliau. Ir dar kitas dalykas, ar yra planas B. Iš pagalbės su panašovėlė paaiškėjo, kad siekiama sukurti pinigų sąjungą, kuri veiktų. Ir buvo sakyta, kad, kad Vokietijos parlamentas pasisakė prieš pinigų sąjungą. Ir Vokietija, kaip žinote, yra didžiausia įmokų mokėtoja į ES išdą. Taigi, e, ar iš tiesų dabar galima pasitikėti tą penkių prezidentų pranešimu, ar reikia imtis plano B, pavyzdžiui, kai išstos kokia nors valstybė iš euro zonos. Tai čia na, negalima vedžioti žmonės už nosies, jeigu vyksta, vyksta tokie prieštaringi dalykai, kai nesurėmėt ir euro zonos. į jūsų pirmą klausimą aš negaliu atsakyti, aš nieko nežinau apie tai. Jūsų antras klausimas. Tai iš tikrųjų, nėra jokio plano B. Tai yra gairės. Jos yra pateiktos, valstybės nariai diskutavo dėl jų. Ir, ir bus tai, apskaitai nu, nustatytos kitos priemonės, kurios jau bus išsamesnės. Pane Saibon. Ačiū, e, panė pirmininkė, panė Dragi, ačiū, kad atvykote pas mus. A, aš e, norėčiau sugrįžti prie jūsų komentaro. Dabar norėčiau pradėti nuo penkių prezidento pranešimo. Jūsų pastabos šiandien a, dėl, dėl to, kad reikia eurozonai daugiau pinigų sąjungos ir tam reikia atitinkamų greitų veiksmų, kad a, e, a, eurozonas suklestėtų. Ir dabar tai, tai yra viena iš jausia, e, man atrodo, problema. Kaip jūs galite o, užtikrinti sąžiningą valdysnę eurozonoje? E, būtent e, kalbant apie tai, kad turime atsižvelgti ir kitas valstybės, kurios yra bendroje rinkoje, be, dalyvauja bendroje rinkoje, bet nėra eurozonoje. Na tai yra svarbus klausimas. Viena vertus, eurozonos narės turėtų būti pačios pasiryžusios integruotis labiau negu to reikalaujama, sakykime, dalyjantis vieną valiutą. Viena valiuta tai reiškia, kad pasidalyma atsakomybė priimant sprendimus įvairiuose srityse. Tai yra sudėtingesnis procesas. A, negu tas procesas, e, kuriame dalyvauja kitos valstybės, ne eurozonos valstybės. Taigi, e, dabar kalbant apie santykių tų valstybių, tai e, eurozonos būtent valstybės turi siekti labiau integruotis. Ir sikiu, narės eurozonos turi suprasti, turės išvelgti ir nenarių interesus, kurie taip pat yra svarbus Europos Sąjungai. Tai būtent mūsų konstrukcija turėtų būti išlaikyta ir pagerinta. Tai būtent, e, ir, nes visi dalyvavome bendroje rinkoje. Tai yra pinigų sąjungos e, narių veiksmai ir priemonės turėtų prisidėti prie bendros rinkos klėstėjimo ir tobulinimo. Na, žinoma, dar reikia dar pasiekti pažangos šioje srityje, bet tai yra mūsų siekiamas tikslas. Ačiū, panė pirmininkui Dragė, jums visiems. Įdomi ir vaisinga diskusija buvo. Ir kitas dialogas vyks lapkričio 12 dieną. Ačiū. Thank you. Ladies and gentlemen, please take seats. We are going to resume. Ponas ir ponai, susieskite, tęsime posėdį. Kitas darbo atvarkės klausimas yra ekonomikos komiteto nuomonė rengiama dėl dokumento, dėl pranešimo, kurio pavadinimas bendrosios skaitmeninės rinkos aktas ir kartu su INTA komitetu mūsų komitetas rengia šią nuomonę. Renate Sorau yra nuomonės referentė ir dabar suteiksiu jai žodį keturioms minutėms, tai yra ponui Sorau. O po to šešienės priešiems. Ačiū, pana pirmininkė. Jau kurį laiką yra diskutuojama apie tai, kokiu papildomu postumiu reikėtų skaitmeninį Europos rinkai, skaitminės technologijos tampa vis svarbesnė sudėdama ekonomikos dalimi, sugyvenimo būdo dalimi ir neatsiejama mūsų visuomenės dalimi, tačiau dar daug ką reikia nuveikti tam, kad infrastruktūros situacija pagerėtų, nes nemažai dar yra tokių teritorijų Europoje, kur infrastruktūra nėra pakankama. Ir e, taip pat būtina e, kalbėti apie tam tikrus e, gebėjimus, technologinius, skaitmeninės ekonomikos gebėjimus, kurių nepakanka. Taigi reikia pasinaudoti visapusiškai naujomis atsiveriančiamis galimybėmis komiteto nariams, bet to reikia priminti, kad dauguma įmonių dominuojančių šioje rinkoje yra įsikūrusios kitoje Atlanto vandenino pusėje, todėl palankiai vertinu komisijos komunikatą dėl skaitmeninės bendrosios rinkos. Reikia iškoti būdų, kaip įveikti esantį atsilikimą ir e, iškoti būdų, kaip e, veiksmingiau gyveninti priimtus sprendimus. Į Trijimko komitetą rengia pranešimą dėl veiksmų plano. Mūsų komitetas tuo tarpu turi prisijimti labai svarbią atsakomybę rengdamas atitinkamą nuomonę dėl šio pranešimo. Kalbėdami apie elektroninė prekyba ir turint omenyje, kad e, Europoje veikia, e, yra taikomi skirtingi PVM tarifai, tai reiškia, kad mūsų įmonės veikiančios šioje rinkoje yra mažiau konkurencingos palyginti su kitais regionais, kitomis šalimis. Ta stacija vakar buvo aptarta ir taksio komitete, kur posėdėje dalyvavo finansų ministrai kai kurių šalių tiksliau, e, taksą komitetas ir finansų ministras skirai aptarė šį posėdį. Čia nuomonėje aš daugiausiai dėmesio skiriu trims aspektams, tai yra prieigai prie finansavimo, tam, kad įveiktume tą skaitmeninę prarąją, tam, kad infrastruktūra taptų pakankama Europoje. Apie tai kalbama ir Junkerio plane. Nepaisant to, kad diskusijos prasidėjo jau prieš metus, turiu pasakyti, kad e, iki šios dienos nėra priimti jokie finansiniai sprendimai e, įmonėse ir e, jokios investicijos netėjo, ta finansinė praraja neturėtų ir toliau skirti mūsų regionų, nes skaitmeninė ekonomika turėtų skatinti konvergenciją suderinamumą. Ir e, paskutinė dalyje aš norėjau atkreipti dėmesį į konkurencingumo politiką, tai yra patingas sektorius, nes atskiri tinklai plėsis ir toliau jie pasirūpins e, naujų tinklų atsiradimu, tačiau kai kurie tinklai jau dabar yra perpildyti ir nauji negali atsirasti. Kai teigiama, jog nebus papildomų išlaidų, tai yra labai svarbus argumentas naujai steigiamams įmonėms, kadangi egzistuoja pakankamai didelės internetinės platformos, kurios įgaus monopolijų statusą. Ir būtent apie tai aš kalbu tose 1500 žodžių, kurie buvo skirti mano nuomonėje parengti. Dabar šešėlį pranešėjai, pane Goberts, LP frakcijos vardu dabar kalbėsiu. E, kadangi dar yra vertimas į vengrų kalbą, tai aš norėčiau kalbėti vengriškai. Pritariu pranešėjai. Skaitmeninė bendroji rinka yra vienas iš daugiausiai žadančių projektų, tačiau kartu tai yra ir vienas iš didžiausių iššūkių. Skaitmeninė rinka susijusi su didelė dideliu potencialu, kuris gali išvirsti į tvarų ekonomikos augimą. Suprantu, ką jūs turite omenyje, man yra skirtos tris minutės. Labai svarbu, kad e, visi veiksmai būtų koordinuojami finansinio stabilumo priemonės kontekste. Šis rytis turi nuolat vystytis. Todėl būtina sudaryti atitinkamas vystimosi sąlygas. Manau ir pritariu šios nuomonės nuostatoms dėl to, kad labai svarbu, jog atskiri ekonominiai veikėjai bendradarbiautų tarpusavėje, pirmiausiai smulkaus verslo atstovai, siekiant kuo geriau pasinaudoti esamų ekonomikos augimo potencialu. Gerai veikianti skaitmeninė rinka gali įnešti didelį indėlį į bendrą raidą, to būtina užtikrinti e, tinkamą administravimą, įspręsti daug mūsų laukiančių uždavinių, esama didelių spragų ir trūkumų šioje rinkoje ir šioje sistemoje. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad uh, Čia esama ir tam tikros probleminės srities. Pavyzdžiui, ketvirtasis punktas, kuriame kalbama apie apmokestinimą, yra labai svarbus. Esu įsitikinusi, kad skaitmeninė rinka neveiks be nustatytos apmokestinimo tvarkos, nes šiuo metu čia vyrauja visiška buhalterinė anarchija. Čia viskas priklauso nuo skirų valstybių narių vyriausybių sprendimų, e, todėl reikia ieškoti kompromisų. Bendrai galiu pasakyti, kad e, ši nuomonė yra labai geras atspirties taškas tolesnėms diskusijoms ir manau, kad reikėtų ir toliau žengti dirbti šią linkmę, pateiksiu dar atitinkamus pakeitimų pasiūlymus ir nekantrai laukiu konstruktyvos būsimo bendradarbiavimo. Ačiū. Pirmininkas, ačiū. EKR frakcijos vardu Keiti Swinburn. Tris minutės gali kalbėti. Ačiū pirmininkės, skaitmeninė bendroji rinka yra sritis, kuri galėtų būti labai naudinga ypatingai smulkiam ES verslui, kadangi nereikalinga yra e, brangiai karnuojanti infrastruktūra, siekiant užsitikrinti prieigą prie rinkos. Mm, ketinimai sukurti bendrą skaitinę rinką jau buvo mm, surašyti ant popieriaus dar prieš atsiveriant realioms tokios rinkos sukūrimo galimybėms, tam mes turime priimti atitinkamus teisėkuros sprendimus tam, kad nebūtų kūriamos naujos uh, kliūtis šiai bendrai rinkai, todėl būtina harmonizuoti, sudarinti teisės aktus, um, minios finansavimo, užtikrinant, pasitelkiant minios finansavimo, taip, tačiau man komisijos atitinkami pasiūlymai čia kelia tam tikrą susirūpinimą, kaip ir vartotojų teisų apsaugos uh, numatoma peržiūra. Taigi aš čia išvelgiu tam tikrų problemų, reikėtų pasirinkti nuoširdų požiūrį į e, šį klausimą, taip kaip buvo padaryta Junktinėje karalystėje, aiškiai parodant investuotojams, kad e, egzistuoja galimybė visiškai prarasti savo investicijas. Aš nežinau, kaip e, šiuo metu būtų tikroviška suderinti uh, teisės, e, teisinį reglamentavimą ES lygių. Galbūt e, mes turėtume pirmiausiai imtis vartotojų apsaugos teisės aktų suorganizavimą. Norėčiau pakalbėti ne tik apie minios finansavimą, tačiau taip pat ir manau, kad reikėtų parengti mūsų komiteto nuomonę apie mm, naujas finansinės technologijas. Nes mm, E, šiuo metu yra naudojamos tokios technologijos, um, kuriuose cirkuliuoja skaitmeninė e, valiuta ir tokiu būdu yra e, sukūriama ištisa postprekybinė erdvė, kuriuose, kurioje taip pat prekiavima išvestiniais vertybiniais popieriais. Manau, kad ir šioje srityje mes turėtume siekti didesnio veiksmingumo, tačiau reikia būdų, kaip skatinti tokių technologijų naudojama užtikrinant, kad egzistuojantis teisės aktai netrukdytų šioms naujoms technologijoms atsirasti. Taigi čia reikėtų uh, MIFID ir, ir uh, uh, kitų teisės aktų kontekste ar ieškoti būdų ir galimybių, kaip šią naujų finansinių paslaugų technologijų erdvį būtų galima leisti greičiau vystytis ir uh, plėtotis. Šie nauji produktai tam tikrą prasme vadinami pat ir e, reglamentų smėlio dėžė, taigi reikėtų pažiūrėti ir įvertinti, kaip e, dabartinius teisės aktus būtų galima geriau pritaikyti įvairiose sritise prie skaitmeninės tikrovės. Dabar turėtų kalbėti ponas Torvalds, Alde frakcijos vardu, jo salėje nematau, ar yra kas nors, kas jį pavaduotų, nėra tuomet dabar mano sąraše turėtų yra žaliųjų atstovo Reimano pavardė, žaliųjų salėje taip pat nėra. Taigi FDD frakcijos atstovo ar yra salėje, norinčių kalbėti, nėra. Ir ENF frakcija, ar jos vardu kas nors norėtų kalbėti, ne. Taigi, tai reiškia, kad galime pradėti spontaniškus pasisakymus, jeigu būtų norinčių kalbėti kas nors. Pone Dots, prašau. Labai ačiū. Ir labai galėstauju, kad diskusijos pradžioje nedalyvau. Labai atsiprašau. Visur. Labai didelė dalimi sutinku su tuo, ką kiti sakė. Tai yra labai svarbios sritys, kurios turi būti išnagrinėtos. Ir aš pati teiksiu pakeitimų šiuo klausimu. Noriu, kad būtų sukurtos naujos apmokestinimo sistemos e, bendroje rinkoje, ypač bendroji PVM sistema. E, tai e, skatina jau kiti įvykiai, kaip matome, kad stambės bendrovės bando išvengti mokesčių mokėjimo arba persimeta į valstybės, kuriuose PVM yra mažesnis E, naujasis nuostatas dėja nėra įgyvendintas taip, kaip būtume norėję, e, kad e, norėjome, kad jos būtų palankios MVI. Mano valstybė, Jungtinė karalystė, snaudžia, tiesą sakant, įgyvendinant tos teisės aktus ir aš norėčiau paprašyti pranešėjo atleisti mums ir prašyčiau, kad jis priimtų mūsų pakeitimus tą temą. Ypač dėl skaitmeninių paslaugų komisijos nario pastebėjimų kai jis sakė, kad įkurs e, skaitmeninių sistemų e, įmonės, e, kurios dirbs pagal naują PVM sistemą, bet matome, kad niekas nevyksta, nes yra skaitmeninių įmonių nemažai, kurios tiesiog užsidaro dėl tos problemos. Dėkuoju pranešėjui už šią diskusiją ir atsiprašau, kad pavėlavau. Ačiū, jeigu daugiau niekas nenori komentuoti, tada paprašysiu vėl pranešėjo. Gal jis norėtų šitą pridurti šią diskusiją. Solo 30 sekundį per. Eh, Žinoma, labai trumpai. 30 sekundžių. Aš norėčiau išklausyti visų komentarų ir aš eh, norėčiau, kad daugiau eh, kolegų dalyvautų tose diskusijose ir aš galėčiau atsižvelgti visų frakcijų interesus. Ačiū, galėčiau informuoti, kad Inko ir Itre komitetai kartu dalyvauja pranešimo projektų rengime pagal 55 taisyklę. Galutinis balsavimas šią temą dėl šios nuomonės tose komitetuose yra numatytas gruodžio 10 dieną. Na, o mūsų tvarkaraštis rengiant šią nuomonę yra toks. Pateikim, pakeitimus galima teikti iki spalio 15 dienos. Pakeitimai bus svarstomi lapkričio 30 dieną. 13, atsiprašau, dieną, gruodžio 1 dieną balsuosime komitete Pagrindinėse komitetuose, kaip jau sakiau, bus balsuojama gruodžio 10 dieną, o plenarnėme posėdėje galutinis balsavimas kažkada vasar, sausio mėnesį 2016 metais. Periname prie tikrai paskutinio mūsų darbuotojas klausimo. Kiti klausimai. Kiti reikalai. Ar kas nors norėtų ką iškelti? Ne. Jokių netidėliotinų reikalų nėra. Prieš baigdamas posėdį norėčiau pranešti, kad kitas mūsų komiteto posėdis vyks spalio 13 dieną antradienį nuo 9 valandos ryto iki 12.30 ir nuo 15 valandos iki 18.30. Tiek šiandien. Baigiu posėdį. Gero vakaro.